ponios Kalas ir ponios Gebhardt pranešimą dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Palauksime, kol bus padaryta ši nuotrauka ir pratesime darbą. Dicevamo eh, l'ordine del giorno verso un atto. Kaip sakiau, Toliau. Darbo tvarkėje bendrosios skaitmeninės rinkos pranešimas ir pirmiausia žodis poniai Kalas, pranešėjai, viena iš pranešėjų. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą, ypač kolegijai pranešėjai, poniai Gebhardt bei kitiems šešėlėms pranešėjams. Labai džiaugiuosi tuo, kad Šiame pranešime akcentuojama, kad mums reikia inovacijas ir skaitmeninę rinko orientuotos politikos Europoje. Jei norime, kad visos įmonės rimtus inovacijų, turime nusiųsti ženklą, kad mes remiame inovacijas. Įmonėms dažnai rekomenduojama atsisakyti senų produktų, kad e, atsirastų erdvės naujiems. Manau, kad tai tas pats taikytina, pasakytina ir mums. Jei kažkas nebetitinka e, iškelto tikslo, turime tų priemonę atsisakyti ir peržiūrėti jas. Džiugiuosi tuo, kad šiame pranešime ypač daug e, kalbama apie e, dalymus pagristą ekonomiką. Tačiau primename, kad kai kurios valstybės toliau išlaiko kliūtis augimui ir neužtikrina pam, reikalingo pamato konkurencijai. Turime suvokti, kad didžiosios, stambiosios įmonės turi, prie, turi priemonių įgyvendinti visas sudėtingas taisyklės, tačiau Europa paremta mažų ir vidutinių įmonių veikla. Ir būtent šios įmonės labiausiai kenčia dėl išliekančių kliūčių. Todėl tikiuosi, kad komisija e, imsis, užims aktyvę poziciją, siekdama užtikrinti vidaus rinkos vientisumą. Tai e, svarbu ne tik dalymų įsigrindžiama ekonomika, bet ir naujos kartos inovacijoms, e, domenų didelėms trautams ir daiktų internetui. Jei Europa neturės plano šioje srityje, jei mes nepatvirtinsime bendro pobūdžio į standartizavimą, kibernetinį saugumą bei laisvą duomenų tekėjimą, tuomet mes prarasime, neišnaudosime atsiveriančio potencialo. Tai ypač aktualu augimo ir konkurencingumo sėkime. Tikiuosi, kad komisija darys, dirbs, darys viską ir dirbs, kad internet, neutralus internetas taptų plat, inovacijų ir, ir ryšių platforma. E, Nespręsdami tarpininkų ribotos atsakomybės klausimo, e, paliekame visą darbą teis, įstatymų kūrimo institucijoms. Turime užtikrinti ir žodžio laisvę tač, internete, tačiau žinoma, svarbiausia yra įgalinti vartotojai. Piliečiai turi turėti galimybę kontroliuoti, kaip naudojami duomenys apie juos, e, turėti galimybę rinktis paslaugų teikėjus, taip pat e, vartotojai turi turėti saugumo galimybės, pavyzdžiui, galimybę naudotis šifruotą komunikavimą. Taip suteiksime priemonės E, vartotojams, tačiau tikrai mums, ne, ne mums patikėta atsakomybė nurodyti žmonėms, kaip jie turėtų gyventi ir kokiais paslaugų teikėjais naudotis. Todėl mūsų frakcija ypač priešinasi ant aštuntajam punktui ir tikimės, kad paremsite mūsų 24 pakeitimą, nes būtent konkretus asmuo e, turi apsispręsti, kada padėti ragelį ir, ir, ir, nutrau, ir pabaigti pokalbį. E, e vyriausybė yra geras E, tokių pasiūlymų pavyzdys. E, valstybės institucijoms duomenys žmonės privalėtų teikti tik vieną kartą. Tai kitas puikus pavyzdys. Svarbu ir tai, kad parlamentas prašo, jog tie principai būtų taikomi. Daug būtų galima kalbėti, nes pranešimas yra labai platus ir ištamus, bet tuo baigsiu. Ačiū Jums dar kartą ir laukiu diskusijų. Ačiū, ponia Kalas. Kita pranešėja yra ponia Evelin Kebhart. Prašau, žodis jums keturioms minutėms. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, poniai Kalas. E, manau, kad tikrai e, stebėtina, kad ji tiek daug kalbėjo apie e, bendradarbiavimo ekonomiką, nors iš pradžių ji to nenorėjo. Tuo ir pradėsiu, todėl kad e, ši, šiam aspektui neskiriame pakankamai dėmesio ir kaip tik um, socialinė teisė labai svarbi. Ta, tos temas negalime pamiršti įdami į priekį. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, labai svarbu, kad mes tą skaitmeninę rinką sukurtume gerai ir europietiškai, todėl kad ji yra tiesiog begalinė. Kalbant apie pirkimus, taip, turiu pasakyti, manau, kad gerai, kad gruodžio 9 dieną komisija pateikė savo pasiūlymą, kaip eiti šiuo keliu ir mes e, ateityje priimsime tam tikrą sprendimą, tačiau tai nereiškia, kad mes toleruojame, kad būtų ir toliau labai skirtingos teisinės sistemas apsipirkant internete. E, mes turime stiprinti vartotojų teisės ir negalime eiti tuo keliu, kurį siūlo Europos komisija. Tikrai čia dar daug ką reikia nuveikti. E, ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, Mes gal ir nesutarėme visiškai su e, komisija, tačiau noriu padėkoti ponui Ansepui už tai, kad turime kovoti prieš geografinį blokavimą. Netoleruotina, kad pilietėms ir piliečiams neleidžiama pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais, todėl, kad jų adresas netas tautybė neta ar jų kreditinė kortelė išduota netoje valstybėje narėje. Tai tikrai negali būti, siekiant užtikrinant laisvą paslaugų e, ir piliečių judėjimą. Daug dar reikia nuveikti būtent šioje srityje. Taip pat e, skaitmeninio turinio srityje tas teisinių sistemų skirtumas yra didelis, negalime leisti, kad tai būtų toliau. Turime stengtis, kad kai kurie verslo modeliai e, kurie dabar tapę net monopoliniais, turime suvokti, kad jie stabdo konkurenciją. Negalime leisti, e, kad pilietės ir piliečiai nusipirkę abonementą vienoje valstybėje negalės jo pasinaudoti kitoje. Nebus jokio uh, E, piliečių laisvo judėjimo ar paslaugų judėjimo, jei tai bus ir toliau, turime daug nuveikti ir šioje srityje. Mielos kolegės, mėly kolegos, aš tikrai per keturias minutės negaliu išvardinti visų svarbių sričių. Tačiau noriu pabrėžti, kad nesutarėme mūsų diskusijose dėl elektroninio administravimo principų. Turime stengtis, kad e, tas supaprastinimas, kurį leidžia dabartinės e, technologijos, iš ties turėtų įvykti. Tačiau vieno langelio principas e, turi būti labai tinkamai kūriamas. Kai kuriuose valstybėse susidurėme su konstitucinės teisės kolizija. Taip, mes siekiame supaprastintos sistemos, tačiau tokios, kuri tinkamai apsaugotų piliečių asmeninis duomenis, asmens duomenis e, ir užtikrintų tinkamą saugumą. Mano laikas dėja jau baigėsi, dar daug galėčiau kalbėti šią temą, tačiau noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą, dėkoju už bendradarbiavimą visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo. Man gera buvo dirbti rengiant šį pranešimą, nors darbas buvo ir sudėtingas. Labai ačiū, ponia Gephardt. Dabar noriu pasveikinti svečius, kurie sėdi balkone, klausosi mūsų diskusijos. Toliau Renatų Sorų, ekonomikos reikalų komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. Ekonomikos ir pinigų reikalų komitete bandėme skirti daugiausia dėmesio svarbiausiems aspektams, kadangi šis dokumentas Ir šis sektorius yra labai svarbus ekonominė prasme. Jų apyvarta yra 400 milijardų eurų, potencialas yra didžiulis, kuriant darbo vietas. Tavo mes daugiausia dėmesio skiriame fundamentaliems klausimams, pavyzdžiui, prieigos lygybė, valdysenos lygybė, paslaugos piliečiams. Tos paslaugos pirmiausia turi būti skaitmeninės, tačiau jos turi būti tiekiamos veiksmingai, struktūriškai pagristai. Tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad tos paslaugos būtų tiekiamos tinkamai. Ekonominė prie, e, internetinė priekyba plečiasi, tačiau e, tiek e, paslaugų sektoriuje, tiek gamybos sektoriuje reikia tinkamų įgūdžių. Mes kalbėjome ir apie naujovių autorius, kurie kuria E, kuria, plečia bendrovės, labai svarbu, kad jie būtų vertinami tuo, taip, kaip ko jie yra. Tai yra rinkos švitriai. Per daug kol kas yra monopolijų e, ir jos e, kol kas klesti tas problemas reikia spręsti. Ačiū. Toliau panė Steinruk. Dabar užimtumo komiteto vardu panė Steinruk. Jei būtų atsižvelgta į užimtumo komiteto rekomendacijas, mes e, akcentuotume skaitmeninės rinkos galimybės. Tačiau noriu padėkoti Evelyn Gephardt už tai, kad ji E, skaitmeninės e, rinkos e, koncepcijos kūrimo metu labai intensyviai kovojo dėl mūsų siekių. Aišku, tas skaitmeninis pokytis nevyks greitai, mes turime analizuoti, turime analizuoti, kaip veiks ši rinka, rinka mūsų socialinės sistemas kaip tai atrodys ateityje, reikia galvoti apie mokymąsi visą gyvenimą, apie ins, mokymąsi institucijose. Taip pat turime galvoti apie um, dalymosi ekonomiką, mokesčių mokėjimo dalymosi ekonomiką, apie finansavimą iš įvairių nevyriausybinio organizacijų. Turime ieškoti būdų, kaip kurti užtikrintas darbo vietas uh, busimame skaitmeninėme laikotarpyje. Ačiū poniai Steinruk. Toliau transporto komiteto vardu ponia Kilonen. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjoms bei visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Džiaugiuosi tuo, kad parlamentas parengė bendrą poziciją tokiu svarbiu klausimu. Transporto sektorius yra tas rytis, kuri tikrai gautų daug naudos, jei viskas pereiktų į skaitmeninį modelį. Logistikos e, tvarkymas būtų saugesnis ir tvaresnis ateityje. Transporto duomenų naudojimas patobulėtų. Taip pat buv, labai pasikeitė pasiūlos ir paklausos santykis transporto paslaugose dėl skaitmeninės e, techno, tai skaitmeninių technologijų raidos. Perinant prie skaitmeninių transporto paslaugų, svarbu priimti bendras taisyklės, kurios labiausiai akcentuotų vartotoje. Ačiū. Vieną minutę kultūros e, komiteto vardu ponui Kamervert. Ačiū. Skaitmeninimas lėmė e, didelius pokyčius ir tai galima pastebėti televizijoje, mobiliuosiuose telefonuose. E, Audiovizualinis turinys dabar yra paklausesnis nei bet kada. Jis veikia mm, žmonių e, nuomonę ir platinamas be ribų. E, be to, ateityje, formuojant e, gyventojų nuomonę, reikės ieškoti būdų, kaip užtikrinti uh, minties laisvę, žodžio laisvę. Todėl e, šios direktyvos yra labai būtinos. Turime stengtis, kad skaitmeninimas e, turėtų pranašumų ir kultūriniam turiniui. Reikia ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp įvairių terpių naudotojų, tačiau to nerandame šiame pranešime. Ir pagaliau reikia daugiau iniciatyvos akcentuojant žiniasklaidos kompetencijas, nes tai bus ateities iššūkiai ir poreikiai. Dėkoju. Ponas Džambaskai, Teisės reikalų komiteto vardu, ponė pirmininkė, kolegos kaip nuomonės autorius dėl bendrosios skaitminės rinkos. Teisės reikalų komitete noriu pasveikinti pranešę mūsų pastangų dėka, siekiant subalansuoto tikslinio sprendimo, šiandien turime pranešimą, kuriame išdėstyti ne tik svarbiausi prioritetai, bet ir kiti klausimai. Kai dėl autorinių teisų, tai komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas, tačiau dar turime nemažai nuveikti, kad išvengtume e, reguliavimo tų klausimų, kurie reikalauja didesnės analizės, nereikia skubėti. Neturime pasiduoti spaudimui iš išorės. Ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas susilauks e, pritarimo plenarinėje sesijoje. Ačiū, ponė Džambaskį. Toliau Lybė komiteto vardu ponas Boni. Dėkoju visiems rengusiems struktūrizuotą, subalansuotą pranešimą. Lybė e, komiteto kompetencijos e, srityje turiu pasakyti, kad mums reikia skaitminių e, skaitminės ryties harmonizavimo Europoje. Ką reiškia subalansuotas dalykas, subalansuotas pranešimas? Mes nepasiekėme e, pokyčio taš, lūžio taško, mums reikia kitų sprendimų dėl dažnių, 5G plėtros, e, tekstų ir duomenų kaupimo plėtros. Tačiau kita vertus pasistumėjome į priekį e, tam tikrose kryptise, kaip pavyzdžiui privatumo e, apsaugos tarp, subalansuotumo tarp e, privatumo apsaugos ir verslo plėtros srityse. Tai rodo, kad duomenų privatumas yra svarbus, kuomet ekonomika pagrįsta yra duomenimis. E, mums reikia e, sprendimų, kurie atlaikytų ateities išbandymus. Dabar turime analizuoti, ką reiškia turėti duomenis, ką reiškia būti duomenų e, savininku. Taip pat reikia dirbti ir saugumo bei privatumo dizaino stadijoje užtikrinimo srityje. Ačiū toliau komisijos e, vardu, ponas Ansip. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai. Europos parlamento iniciatyvos pranešimas dėl bendros skaitinės rinkos yra svarbus dokumentas apimantis e, įvairias svarbias temas. Turime užtikrinti Europos žmonėms, vartotojams, bendrovėms ir įmoniai ir, ir pramoniai, kad jie galėtų pasinaudoti tikrai veikiančią skaitmeninę rinką. Tai yra didžiausias šios komisijos prioritetas. Tai yra sritis taip pat, kur uh, Europos projektas gali pozityviai prisidėti. Todėl dirbdami kartu E, su parlamentu ir taryba galima pasiekti sėkmės. Noriu padėkoti pranešėjams ir kitiems Europos parlamento nariams, kurie dalyvavo rengiančių pranešimą. Skaitminės e, rinkos strategija numato 16 iniciatyvų. 2015 m. gruodžio mėnesį mes jau pateikėme komunikatą dėl autorinių teisų su teisėkuros pasiūlymu dėl tarp tarpvalstybinių teisų perkelimo. Tai reiškia, mes norime užtikrinti, kad e, turinio prenumeratoriai galėtų gauti tai, už ką yra sumokėję, net jei jie būtų kitoje valstybė narėje laikinai. Autorinių teisų komunikatas išdėsto politinius tikslus ir veiklos sritis su konkrečiomis priemonėmis ir grafiku. Mes tai taip pat teikiame teisėkuros pasiūlymą dėl naujų taisyklių gernant vartotojų apsaugą, kai jie perka skaitminį tyrinį ar prekes internete visoje Europos Sąjungoje ir tam, kad padėtume verslui plėsti savo prekybą internete. Kaip jau matome, tai yra svarbus elementai plečiant skaitminę rinką. Tas darbas tęsis ir 16 metais. Be to, siekiant bendrų e, sprendimų dėl geoblokavimo, norime supaprastinti PVM mokėjimą bendrovėms ir e, numatyti veiksmingą siuntinių pristatymą. Geoblokavimas prieštarauja pačiai bendros rinkos idėjai, kuri neturi sienų, e, nėra diskriminavimo tautybės ar gyvenamosios vietos pagrindų. Vartotojai startuoliai, MVI e, e, to laukia. Mes taip pat norime paremti ir pramonę, kad ji patirtų tą tikrą skaitinę transformaciją, tai yra labai svarbu augimui ir darbo vietų kūrimui. Pramonė yra Europos ekonomikos ramstis. E, taip pat svarbu daugiau dėmesio skirti ir darbuotojų įgūdžiams. Per atinį mėnesį mes peržiūrėsime taisyklės taikomas telekomunikacijų įmonėms, e, audiovizualiniai sryčiai ir e, elektroniniai pri, privatumui. Mes kalbėsime apie e, nuotolinės kompiuterijos plėtrą e, tam, kad e, duomenys būtų tiekiami laisvai. Ir aš e, mielai dabar išklausysiu jūsų e, nuomonių šios diskusijos metu ir tikiuosi dirbti kartu su jumis, kad skaitinė rinka taptų tikrovę e, ir tai būtų Europos sėkmės istorija. Ačiū komisijos nariui. Toliau. Politinių ne, frakcijų pozicijos, ponas Virkunen. Puhemies, Haluan myös kiittää kaikkia raport... Pone pirmininkė, noriu padėkoti visiems visoms pranešėjams e, ir pranešėjams komitetuose už puikų bendradarbiavimą. APP frakcija palaiko šį pranešimą ir nori paspartinti e, vidaus, skaitmeninės vidaus rinkos sukūrimą, siekiant užtikrinti daugiau darbo vietų ir didesnį konkurencingumą. Nenorime atsilikti nuo Azijos ir JAV. Europai reikia daugiau investicijų į aukštaigį, į greitaigį internetą. Naujos skaitmaninės paslaugos turi egzistuoti lygia greta šalia tradicinių paslaugų. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie elektroninį paštą, kuris egzistuoja turi egzistuoti lygia greta šalia įprastinio pašto. E, tendencijos šioje srityje turi skatinti novatoriškus sprendimus Europoje. Turime būti lankstus ir išnaudoti interneto teikiamas galimybes, o ne e, dusinti save papildomų reglamentavimų. Vartotojai ir verslas vienodai nori, kad skaitmeninės paslaugos judėtų tarp valstybių, todėl mes priešinamės geoblokavimui. Bendra skaitmeninė rinka uh, E, kurioje veikia 500 milijonų piliečių, yra e, didžiulė galimybė verslui, ypač smulkiam verslui. Tikiuosi, kad e, jis pasinaudos šios rinkos galimybėmis. Ačiū, sako pirmininkas. Išklausome dabar frakcijų nuomonės. Ir todėl noriu E, jums paaiškinti, kad nesuteiksime galimybės užduoti klausimus pagal mėlynųjų kortelių sistemą. Netrukus prasidės visa teisės diskusijos ir tuomet galėsite kelti mėlynasias kortelės, jei norėsite. O dabar žodis poniai Kumpulainatori socialistų frakcijos vardu. Ačiū. E, yra iššūkių iššūkių investicijoms, iššūkių susijusių augimu, konkurencija e, viešosiomis investicijoms. Iššūkis metamas ir jaunimo viltims. Turime išnaudoti kiekvieną atsiveriančią galimybę, o skaitmaninė vidaus rinka yra tokia galimybė. Uh, Sotsdemai mano, kad bendra skaitmaninė rinka yra galimybė užtikrinti augimą ir kurti darbo vietas. Skaitmaninė rink, ekonomika augo sparčiau nei kiti ekonomikos sektoriai. Reikia darbo vietų čia. Būtent todėl komisija teisi, e, teikdama prioritetą šiai sričiai. E, anot mūsų komitetų jau egzistuoja pagrindas skurti sažiningesnę ir saugesnę skaitmeninę visuomenę. Egzistuoja skaitmeninė takoskira, kurią reikia įveikti ar infrastruktūroje, ar piliečių įgūdžiuose. Visi piliečiai turi turėti prieigą prie skaitmeninių paslaugų, ar tai būtų e, valstybės sektoriaus paslaugos ar privataus sektoriaus paslaugos. Turime užtikrinti, kad skaitmeninė vidaus rinka su savim, sav, plėsdamasi neatneštų naujų socialinės atskirties formų. E, kad taip neįvyktų, turime visi įdėti pastangas. Reikia investuoti į penktos kartos e, ryšio telekomų tinklus. Užtikrinti, kad Europoje būtų e, pažangiausia ir saugiausia infrastruktūra pasaulyje patvirtintas pasiūlymų rinkinys ir remia Europos inovacijas, e, strateginės infrastruktūros plėtrą bei e, saugesnį internetą. Europos fondų lėšų, kad paremtume šiuos tikslus. Reikalingas europinis sprendimas, nes nėra prasmės kurtis bendrą skaitmeninę rinką arba skaitmeninės paslaugas, jeigu e, visą tai veiks tik tai vienos valstybės teritorijoje. Taip pat reikia pasirūpinti, kad skaitmeninės vidaus rinkos nauda būtų prieinama visiems piliečiams. Turime investuoti į greitaigias paslaugas, o tai užtikrins mums novatoriškus produktus. Jei mums jei norime pasiekti sėkmės, jei norime, kad mūsų pramonė klestėtų, ji turi e, tapti skaitmeninė, nes kitaip verslas išvyks svetur. Kadangi esu inžinierė, galėčiau kalbėti apie e, technologinius pokyčius, tačiau bendra skaitmeninė rinka visų pirma yra socialiniai pokyčiai, kurie reikalauja politinės lyderystės. Socialdemokratų frakcijos nuomonė Svarbu, kad bendra skaitmeninė rinka mums atvertų naujų galimybių užimtumo, sveikatos apsaugos, e, tokių teritorijų plėtojime. Visą tai turime daryti bendradarbiaudami su visuomenė. Toliau AKR e frakcijos vardu, pusantros minutės, ponė Ford. Ačiū. Jei norime pasiekti sėkmės konkurencingame pasaulyje, turime pasinaudoti skaitmaninės revoliucijos potencialų. E, bendradarbiavimo ekonomika daug siūlo, tai padės mums išspręsti visuomenės problemas, netgi mūsų aplinkos sauginės problemas. Ir iš tikrųjų reikia e, tam tikrų pokyčių ir versle, ir vartotojų vartotojams, naujiems rinkos operatoriams. Viskas keičiasi ir atneša naujų iššūkių, bet kokios mūsų tvirtinamos taisyklės turi padėti kurti skaitmeninę ekonomiką, o ne ją silpninti turime remtis galiojančiomis taisyklėmis, atremti iškilusią riziką, nekurti kliučių e, išradėjams ir no, novatoriškiams sprendimams. E, šis pranešimas parengtas pozityviai ir aš jį palaikau. Deja, e, pastarėjai komisijos veiksmai nėra tokie subalansuoti. Pavyzdžiui, skaitmeninių pirkimų sistema sukuria dvigubą struktūrą e, internetinių ir neinternetinių pirkimų. Ir kai norime didinti vartotojų pasitikėjimą, tai tikrai įneša sumaišties. Duomenys yra svarbiausias dalykas. Reikia iškių taisyklių, e, reikia e, panaudoti duomenų srautų teikiamą naudą. Tačiau mane šiek tiek neramina naujojo reglamento būsimas poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir žinau, kad paskut, dabartinio momento dėrybos tikrai nėra e, geriausias būdas užtikrinti subalansuotą teisės aktą. Vidaus rink, mūsų vidaus rinkoje yra 500 milijonų vartotojų, 28 valstybės, jos nori prekiauti internetu su įmonėmis visame pasaulyje. Skaitmaninis pasaulis neturi ribų. Turime dirbti drauge Europoje ir pasaulyje. Protekcionizmas čia tikrai nepadės. Karantsova. Ačiū. Dabar Karantsova. Dvi minutės. Alde frakcijos vardu. Chair. Ačiū. Pirmininkė, ponia komisijos nariai, kaip pramonės revoliucija kažkada mums pavertė pasaulio lyderiais, manau, kad e, skaitmeninė bendra rinka galėtų sukurti daugiau ekonomikos augimo ir darbo vietų Europoje. Ši skaitmeninė revoliucija yra naujoji pramonės revoliucija. Ir e, mes E, kaip tuo met baime, taip ir dabar matome baimio e, protekcionizmo argumentai, pasipriešinimas naujiems e, inovacijų modeliams. Tie, kas sunerime gali likti paskui. Tačiau mes norėdami tęsti savo gyvenimo standartus, turime skatinti šią skaitmeninę revoliuciją. Ta skaitmeninė revoliucija vyksta tarp mūsų turime imtis žingsnių, kurdami tikrą skaitmeninę rinką, turime remtis tas politikos iniciatyvas, kur inovacijos, nauji verslo modeliai, nauji gaminiai, naujos teikimo grandinės yra laukiami. Turime pripažinti, kad žinių e, ekonomika, e, bendradarbiavimo ekonomika nestabdo mūsų ekonomikos. Priešingai, tai yra ateities ekonomikos variklis. Turime atsisakyti per didelio reguliavimo, turime suvokti, kad valstybių protekcionizmo laikai baigėsi. Komisijos nariai, jūs e, pateikėte 16 iniciatyvų, kaip ES galėtų sėkmingai įvykdyti tą skaitmeninę revoliuciją. Aš pažadu visą mūsų Alde frakcijos paramą tam, kad tai būtų įgyvendinta, nes priešingų atveju Europa liks nuo šalyje. E, tai, ar mums pavyks ar ne, priklauso tik nuo mūsų ir veikti reikia dabar. Nebejoju, kad balsavimo rytoj metu mes suteiksime komisijai reikalingus įgaliojimus šioje srityje. Komisijos nariai, pasinaudokite visais savo ištekliais, nes jau dabar vėluojame. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Ernst, vieningųjų kairių vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už sąžiningą bendradarbiavimą, kuris labai reikalingas. Tas pranešimas nėra paprastas. Ir, tačiau man visgi kyla klausimas, ar komisijos iniciatyvas yra pakankamos užtikrinant vienodą prieigą skaitmeninėje rinkoje visiems. Manau, kad būtent dėl to reikėtų kovoti. Daug kalbama apie piliečių pasitikėjimą skaitmeninę rinką. Taip, tai svarbu, tačiau tai nėra savame suprantamas dalykas. Mums svarbu um, sukurti vartotojų pasitikėjimą rinką. Turime apsaugoti pagrindinės vartotojų teisės ir šis aspektas e, turi būti integruotas visose srityse. Mums svarbus trys dalykai. Pirmiausia, mes manome, jog geoblokavimo dinozauras turi atsidurti muziejuje visas negalime užtikrinti kultūrinės įvairovės. Ji blokuojama, e, kai e, ne visi žmonės ir kai kurios mažumos negali pasinaudoti e, kultūros įvairovę. Ir tik dėl to tik klesti nelegalus informacinio turinio parsisintimas. Turime skatinti teisingesnę vartotojų kontrolę ir pagaliau plačia juoščio tinklo kūrimas turi būti savame suprantamas dalykas ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir pagaliau be tinklo neutralumo nieko nepasieksime visiškai. Ačiū. Žaliųjų vardu, ponė Rėda, pusantros minutės. Ačiū pirminkė, dėkoju kolegoms. Komisija pavadino šį projektą bendraja skaitinė rinka. Tačiau neturime išleisti iš akių priežasčių e, skaitinių sienų ardymui. Tai reiškia žmonių įgalimą ir užtikrinti, reiškia užtikrinti, kad technologiniai projektai būtų naudingi visiems. Parlamentas pranešime mini, kad ne tik rinka ir pelnas yra svarbus. Strategija nebus visapusiška, neatsižvelgiant į sprendimus e, kurie susijęs su e, technologijų kontrole, bendryjų projektai taip pat e, yra svarbus, o e, sutelktinis finansavimas leidžia nepriklausyti nuo didelių investuotojų. Tinklo neutralimas, bendras, bendra prieiga prie interneto yra labai svarbus pagrindas. Todėl tam tikras rinkos reguliavimas yra būtinas, kad naujos technologijos atitiktų pagrindinės laisvės, tačiau nebūtina išradinėti dviračio, kalbant apie interneto tarpininkus. Daugelės ryčių, pavyzdžiui, jų atsakomybės e, atvejais jau turime teisės aktus. Internetas yra ne vien tik tai didelis prekybos centras. Skaitinės strategijos sėkmė turi pabrėžti interneto e, stipriąją pusę, tai yra keitimasis žiniomis ir mes turime prisidėti prie skaitinės rinkos plėtros bendra skaitinė strategija. Tai yra tinkama žingsnis šią linkmę ir aš noriu padėkoti pranešėjams už e, bendradarbiavimą dirbant šioje srityje. Ačiū. Toliau EFDD frakcijos vardu ponas Borelį. Prašom. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas susijęs su nemažai teisėkuros pasiūlymų, kurie bus pateikti šiemet. E, mano nuomonė galėtume siekti toliau. Mums teigiama, kad skaitmeninė rinka yra būtina, tačiau čia centras turi būti pilietis. Ir jeigu Europos parlamentas e, neįgalins piliečių, tai kasgi daugiau? Mes esame piliečių tiesiogiai išrinkti atstovai. Komisija, taryba to nedarys. Telekomunikacijos politikos peržiūra yra labai svarbi šioje srityje, todėl mes turime siekti aukščiausių tikslų ir komisijos patiktų pasiūlymų pagrindų e, gerai dirbti. Tai yra susiję ir su internetinės prekybos nuostatomis. Čia yra daug potencialo. 14 procentų MVI kol kas šiuo metu faktiškai prekiavo internete. Turime dirbti ir užtikrinti, kad tiek piliečiai, tiek įmonės galėtų pirkti ir parduoti paprastų būdų visoje Europos Sąjungoje. Tai būtų mm, naujų sferų atverimas e, mūsų bendrovėms ir darbo vietų kūrimui. Ačiū toliau. ENF frakcijos vardu panas Trošinskiai. Pane Trošinskiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi sutinkame, kad skaitmeninė plėtra e, mūsų MVI e, atveria augimo galimybės ir būtent Europos kontekste reikia akcentuoti ekonomiką ir sakome taip. Tačiau, kaip įprasta, darote kaip visada. Dar kartą bandote paminti nacionalinius interesus, kuriant skaitmeninę rinką. Ir todėl, ar tikrai ne. ne manome, kad europiečių, o prancūzų ir prancūzų gerovės e, kūrimas vyksta per perteklinį reglamentavimą. E, reikia, kalbu apie asmeninių duomenų naudojimą. Viskas eina netinkama kryptimi ir tikrai neužsitikrinsime e, didesnių balsų. Mes už Europos bendradarbiavimą, už vartotojų apsaugą, už veiksmingas visiems prieinamas paslaugas, už bendradarbiavimą logistikos rytyje, už etišką darbą. Tačiau mes prieš e, E, federalistinių interesų dominavimą nacionalinių interesų atžvilgių. E, Europa turi būti kuriama per subalansuotą bendradarbiavimą tarp valstybių, o ne kitaip. Grazie per non iscritti, onorevole Corvin Mikke. Toliau ponas Corvin Mikke, neprisijungusiu vardu, prašom, vieną minutę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokį neiš, neiškę savokas. Kiekviena rinka e, yra bendra, bet nebūtinai e, skaitmenė rinka yra viena. Atkreipiu dėmesį į pirmo, pirmą straipsnį. Ten visiška nesąmonė. Neįmanoma sukurti e, tokios bendros rinkos. Tai yra eilinė europietiška nesąmonė. Kodėl e, kalbama apie moterų teisės, kodėl nekalbama apie homoseksualių e, teisės internete? Internete kartais nematoma, kieno tai teisės e, ginamos. Tai yra nesąmonė, tačiau balsuosime už, todėl kad bendra rinka mums yra svarbiausia. Ačiū. Grazie. Apriamo il dibattito con l'onorevole. Ačiū. Švab, pusantros minutės. E, pone pirmininkė, pone komisijos pirmininko pavaduotojau, noriu padėkoti už puikiai parengtą pranešimą, e, kuris e, tapo kompromisu, kuriam gali pritarti daugelis. Manau labai svarbu, kad Europos parlamentas pabrėžtų, jog mes dabar kalbame apie tokį principą, kuris veiks beveik visas politikos rytis. Todėl mes, EPP frakcija, labai siekiame, kad visi komitetai, norintys prisijungti prie šio darbo, rastų vietą šiame pranešime. Todėl buvo atsižvelgta į visus pakeitimus, kuriuos pateikė komitetai ir tas pranešimas galų gale yra kiek platesnės apimties, tačiau atsižvelgta į visų pageidavimus. E, kolega Boni kalbėjo apie duomenų srautus. Mums iš ties reikia tikros bendrosios skaitmeninės rinkos. Reikia užtikrinti, kad e, tiek darbuotojai, tiek darbdaviai pasinaudotų šios rinkos privalumais. Aš galbūt minutę 30, ponia pirmininkė. E, pagaliau mokesčių teisės reglamentavimas, inovacijų klausimas taip pat labai svarbus. Aišku, inovacijos susijusios ir su tam tikru rinkos iškreipimu ar sutrikdymu, tačiau tai taip pat būtina. Geografinis blokavimas, kiek susijęs su mokesčių klausimais, aš džiaugiuosi tuo, kad pranešimas tikrai puikus. Dėkuoju. Um Ačiū, kolega Švab. Atleiskite, aš tiesiog perėmiau pirmininkavimą ir nežiūrėjau, kiek jūs galite kalbėti. Kolega Nika. Bună ziua, domnule vicepreședinte. Pentru a avea o piață digitală. Ačiū, ponė pirmininkė. Kad sukurtume integruotą skaitmeninę rinką, reikia investicijų į infrastruktūrą bei sparč, spartaus greitaigio tinklo, ryšio tinklo, ypač kaimo ir teritorijose. Todėl aš esu prieš geoblokavimą. Reikia ambicingų priemonių, konkrečių priemonių, kurios pagerintų prieiką prie paslaugų ir prekių. E, kad, manau, kad reikia atsisakyti geoblokavimo ir blokavimo geografijos ar e, tautybės pagrindų. Komisija siekia užtikrinti perkeliamumą ir saveikumą. Tai pirmasis žingsnis, kuriant laisvą turinio ar paslaugų judėjimą, jei tai buvo teisėtai įgytos paslaugos, bei taip pat tarp valstybinio, e, tarp abonento galimybę. Neižvelgiu prieštaravimo tarp e, teritorijos principo ir kliūčių pašalinimu. Pusantros minutės kolegai Henkel. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, prieš du metus eidamas į politiką aš prieš tai 25 metus Dirbau IBM e, Vokietijoje, steigiau terminalus, e, kovojau, tiksliau su manimi, prieš mane kovojo bažnyčia ir žiniasklaida. E, Ponės ir ponai, reikia apsaugoti žmonės nuo um, savi išnaudojimo. Ir šiame pranešime dėje reikia atsisakyti kai kurių net gerų dalykų. Uh, žmonės visada norėjo mm, didesnės sprendimų laisvės, tačiau manau, kad toks požiūris netinka šioje srityje. Manau, kad privačios iniciatyvos skatina kūrybingumą o ne valstybės rankose tas kūrybingumas ir tai galų gale net gali pakenkti rinkai. Mes šiandien sukūrę skaitmeninę rinką vis tiek pasiliksime uh, paskui JAV ir Kiniją ir jei taip iš tikrųjų bus, tai reikš, jog mes savo įmonėmis nesuteikėm pakankamai laisvės. Tik suteikdami e, pakankamai laisvės užtikrinsime tą kūrybingumą, kuris reikalingas įmonėms. Ir pagaliau manau, kad tas žodis bendra turi, ES turi būti panaikintas. Kolega Jenkel, kolegė Jekonsari norėtų pateikti Jums klausimą, prašau. Pone pirmininkė, e, e, buvo pasakyta, kad Europa skaitmeninėje plėtroje šlubuoja atsilikdama todėl, kad e, būta per mažai pasitikėjimo. Tačiau aš manau, kad mes uh, Atsiliekame todėl, kad 28 valstybės narės turi skirtingas nuosavas e, duomenų apsaugos teisinės sistemas. Ir todėl atsiliekama globalioje rinkoje. Aš manau, kad jūs visiškai teisi, todėl kad tos bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidimas ir lemia, kad mes atsiliekame. Tačiau ne visiškai. Aš galiu pateikti programų skaičius, kuriomis buvo siekiama inovacijų, investicijų. Innoveti Siemens Bull E, ICL ir e, kitų bendrovių finansavimas dingo. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Aš labai prašau jūsų supratimą, aš tikrai e, ne plaksiu čia plaktuku, kai jūs viršysite 30 sekundžių savo kalbėjimo laiką atsakydami į mėlynosios kortelės klausimą. Pane Tum. Pirmininkė, kolegos, mes visi sutinkame, kad mūsų gyvenimas tai tampa vis labiau skaitmeninis elektroninė vyriausybė, elektroninė priekyba jau tapo tikrovę. Deja, Europos teisės aktai ne visada e, e, atitinka tikrovę. Kai kuriuose šalise galbūt sekasi geriau. Pavyzdžiui, Estijoje bendrovę galima įkurti internetu per pusę valandos. Ir uh, galima naudotis internetu visur. Tačiau bendrovė registravimas internetu neprieinamas visose valstybės narėse. Ir skaitiniai e, parašai priimami ne visur. Estijoje skaitmeninė erdvė naudojama beveik visose viešojo gyvenimo sritise. Tačiau vis dar yra sienų e, Europos Sąjungoje, net čia Europos parlamente, kur kalbame apie šią svarbę temą. Kolegos, Komisijos narys Ansipas išvardėjo 16 direktyvų e, skirtų šiai sričiai, tačiau mums reikia dar spręsti bazinius klausimus, kad užtikrintume tinkamą skaitmenės rinkos veikimą. Ačiū. Ačiū, ponė Tom. Toliau kolegas Likijotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolegės ir kolegos, skaitmeninė bendroji rinka naudoja naujas technologijas, apsaugodama stambų nacionalinį kapitalą. Jokių būdų nestiprinamas piliečių vaidmuo, tiesiog siekiama, kad didėtų įmonių pelnas. Skaitmeninė rinka turėtų būti sukurta, to siekiama šio, šią iniciatyvą, tačiau tai veiks ir įmonės, ir darbuotojų teisės, vartotojus. Todėl reikia dar kartą persvarstyti skaitmeninės rinkos tikslus, kad jais būtų siekiama piliečių interesų. Aišku tai, kad skaitmeninę rinką reikėtų sukurti naujas vertingas darbo vietas siekiant sustiprinti vartotojų ir piliečių teisės. Taip pat svarbu užtikrinti neblokuojamą prieigą prie interneto ir tinkamą asmens duomenų apsaugą. Turime siekti sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių pozicijas, ypač, ypač užtikrinant tinkamą finansavimą bei tinkamą vietą rinkoje mes pateikėme atitinkamus pakeitimus. Ačiū, kolega Segvijotis, dabar pusantros minutės kolega Tarant. Thank you. Ačiū. E, est organizacijos e, asmenų su judumo negale e, organizacijos vadomas, būdamas tos organizacijos pirmininku, džiaugiuosi tuo, kad šiame pranešime kalbama apie tokių asmenų problemas. Džiaugiuosi, kad pranešime akcentuojama e, atskirti patirtis ir iššūkiai, su kuriais susiduria asmenys su judumo negale ir kalbama apie jų prieigos prie bendros rinkos galimybės. Tačiau Europos e, e, rinkos strategijose nekalbama apie galimybės e, asmenims su negale pasinaudoti viso, visais technologiniais praneš, pranašumais. Dar vienas dalykas, kalbant apie prieigos ir, ir saveikumo aspektą, jį reikėtų akcentuoti. Yra puikių technologinių sprendimų asmen, akliems asmenims ir žmonėms su regėjimo negale, tačiau tie, jeigu nėra saveikumo, daugelio e, svetinių turinys yra neprieinamas jiems. Reikia siekti tokių tikslų e, tarp valstybinių mastų. Pone pirmininkė, pranešime be, yra beveik penki puslapiai nuorodų į anksčiau e, įstatymų leidimo institucijų priimtus dokumentus. Aš tikiuosi, kad e, Deja, e, paskesnės komisijos dirbdamos nesinaudoja tais paremtais tekstais. Aš labai norėčiau, kad šį kartą viskas vyktų kitaip. Ačiū. Ačiū, kolega Tarant. Ar atsakysite į Maletič klausimą? E, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams kurie ką tik parengė šį pranešimą. E, jis parengtas subalansuotai. Pone Cūla, žodžio jums nesuteikiau. Pone Malė, ponas Malėtič turėjo galimybę užduoti klausimą. Pone Malėtič, tiksliau. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad sutikite man užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Estija iš tikrųjų yra viena iš e, lyderių elektroninių paslaugų srityje visais klausimais. Noriu paklausti, kaip jūs rekomenduotumėte elgtis kitoms valstybėms, kurios yra mažiau pažengę šioje srityje. Kokius mechanizmus reikia pasitelkti, kad užtikrintume reikalingą konvergenciją ir akcentuotume šią svarbę temą, tai yra vidaus skaitmeninės rinkos praktinį sukūrimą. Ačiū. Ačiū Jums už klausimą aš tikriausiai ne, nebūčiau tinkamas asmuo atsakyti. Ponas Ansip, būdamas premjeru, keletą metų uh, net sprendė šiuos klausimus. Savo ruoštų galėčiau pasakyti štai, kad jei kas nors uh, norit sužinoti apie mūsų patirtį, ateik, atvykit pas mus, duokit klausimų, mes tikrai pabandysime atsakyti. Ačiū toliau, kolega Atsulo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, atsiprašau už ankstesnę klaidą. Noriu padėkoti pranešėjams už puikų darbą, rengiant šį pranešimą. Aš remiu didžiąją šio pranešimo dalį. Labai svarbu šioje srityje siekti pažangos. Identifikuoti yra trys ramščiai, kurie yra labai svarbus. Vienas yra lygybė, tai reiškia, kad visi vartotojai turi turėti tas pačias prieigos teisės Taigi lygybė. Būtent todėl mums atrodo svarbu panaikinti bet kokią diskriminaciją, bet konkrečiai geografinę. Antras principas yra įtraukimas, dalyvavimas. Piliečiai, administracijos, bendrovės turi turėti galimybę keistis informaciją ir šią rinką panaudoti veiksmingai. Na ir galiausiai yra pasitikėjimo klausimas. Mes esame pateikę pakeitimų skirtų e, įvairioms priemonėms šioje srityje. Labai svarbu, kad tos priemonės būtų naudojamos veiksmingai. Ačiū toliau, ponia Kapel. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narys. Skaitmeninės ekonomikos sritis be galo svarbi sritis užtikrinanti ekonomikos augimą ir užimtumą. 4,5 milijardai eurų e, sukuriama e, ir 3,8 milijonų darbo vietų. Daugelis komitetų siekia, kad šis pranešimas būtų tinkamos pusiausvyros, visą apimantis, kuris leistų mums dirbti toliau. Tačiau vis dėlto turėčiau keletą kritinių pastabų. Mano supratimu, vis iš naujo norima reguliuoti, ar tai būtų geoblokavimas, ar telekomunikacijų sričių reglamentas, ar kiti dalykai, ar platf naujos platformos 21 amžiuje. Manau, kad daugiau reguliavimo jokio būdu nėra geriau. Antras e, - konkurencija ir investicijos, kuriant plačiajuošio tinklo infrastruktūrą. E, Plačiajuosis tinklas nebūtinai reiškia. Pirmininkas nutraukia kalbėti. Ačiū kolegė Kapil. Dabar kolega Karins pusantros minutės, todėl kad kolegos Kovač nėra salėje. Paldies, priekštėlė, tai kungs. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. E, Skaitminė bendroji rinka puikus pavadinimas. Visi čia suprantame, apie ką čia kalba, tačiau ar tai supranta visi žmonės, pagalvokime praktiškai. Pavyzdžiui, bet kas iš mūsų gali nuvykti į Müncheną, nusipirkti ten dešrelių, po to iš ten važiuoti į Rygą, kas nors gali nuvažiuoti į Stokholmą, Lisaboną ir jas suvalgyti tenai. Tai atrodo normalu. Tuo pat metu, jeigu aš Rygoje suprenumeruoju televizijos e, turinį skaitmeniniu būdu, negaliu tos televizijos žiūrėti nei Münchene, nei Dubline, nei kur kitur. Kodėl? Nes prekių e, prasme rinka veikia gerai, mes panaikinome sienas, tačiau skaitmeninėje rinkoje kuri tampa vis svarbesnė ekonomikai, vis dar susiūrėme su šiomis uh, kliūtimis, pagristomis patentais, autorinėmis teisėmis. Ką padaryti? Reikia tas kliūtis panaikinti. Reikia užtikrinti, kad autorinės teisės būtų taikomas visoje ES teritorijoje, patentai taip pat, kad nereikėtų važiuoti vien tik į Müncheną, kad galėtume paragauti tų garsių dešelių. Tai yra absurdas. E, nauda, kad galėtum pasinaudoti internetu, turėtum būti konkrečioje kažkoje vietoje. Tai negerai. Kolega Karins, ar atsakysite į kolegos tenį klausimą? E, kolegi Karins. Kolega Karins, ar atsakysite į kolegos tenį klausimą, prašau? Ačiū. Pone pirmin, komisijos pirmininko pavaduotojau, e, norėjau dar anksčiau APP kolegų paklausti, ar yra kokia nors priežastis tam, kad labai daug, daug skaitmeninės rinkos elementų dabar yra vardyjama. Aš suprantu, kad jie labai svarbus, tačiau kodėl yra taip, kad EPP BŽUP niekada nekalba apie švietimą, tarsi tai nebūtų svarbus elementas. Kolēģi, paldies par jautājumu. Kolega, ačiū už klausimą. Jeigu kalbėsime apie bendrąją rinką kaip patokią, skaitmininę bendrąją rinką, tai EPP nuomonė, mūsų argumentai yra tokie, kad reikia naikinti kliūtis visose sferose visas kliūtis, kur, kur jos be egzistuotų. Skaitmeninė rinka yra svarbi taip pat, pavyzdžiui, ir švietimui, priekybai prekiamis ar paslaugomis. Mūsų politinė mm, frakcija sako, kad reikia visas kliūtis naikinti. Labai ačiū. Vieną minutę kolegiai Geringerda Odenberg. Dziękuję, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Tik tikros integruotos bendrosios skaitminės rinkos sukūrimas yra vienas Europos komisijos prioritetų. Reikia pasinaudoti milžiniškomis technologijomis, kurias, galimybėmis tiksliau, kurias kūrė skaitminės technologijos, kurti naujas darbo vietas. Manau, kad 450 milijardų eurų galėtų sudaryti ekonomikos augimas. Tai reikštų e, keliasdešimt tūkstančių naujų darbo vietų. Teisės komitetas pabrėžia, kad dabar yra labai skirtingos teisinės sistemos, taip pat nėra reguliavimo, nenumatyta pakankamai išimčių. Kalbant apie autorių teisės, čia e, reikalingi pokyčiai, reikalinga stiprinti vartotojų teisės, būtina sutelkti jėgas e, siekiant, kad visi paslaugų ir prekių siūlytojai laikytųsi tų pačių teisės aktų, užtikrinami vartotojų apsaugą. Taip pat e, būtina skatinti kultūrinę įvairovę bei įvairesnius verslo modelius. Ačiū. Dank, Labai ačiū kolegė Gerinė Dabar kolega Dalton vieną minutę. Ačiū, ponė pirminkė. Skaitmeninė revoliucija įvyko. Ji pakeis visus gyvenimo aspektus, kaip tai padarė žemės ūkio ir pramoninė revoliucija prieš tai. E, ji pakeis mūsų gyvenimo ir darbo būdą. Tačiau turime prieš tai suvokti, kad egzistuoja 3 milijardai susijusių tarpusavį žmonių. Tai yra pasaulinė rinka, ne Europos rinka. Todėl nereikėtų kurti naujų kliūčių. Pavyzdžiui, šios diskusijos transliuojamos visame pasaulyje, tačiau turinys, kurį perkame internetu, internetu yra blokuojamas. Technologiniu požiūriu tai nesąmonė, nes kažką reikia įdėkti internetą, kad galėtum jį blokuoti. Vartotojai to nesupranta, todėl aš sveikinu pasiūlymus dėl perkeliamumo, bet mums tikrai nereikia Europos licencijų. Taip pat turime e, remti bendradarbiavimo ekonomiką. Jeigu žmonės nori bendradarbiauti, dalintis, leiskime jiems tai daryti. Verslas turi dirbti, e, aukti globaliai. Tačiau nereikia ardyti e, susiformavusių verslo modelių, reikia juos palaikyti. Internetas auga savaime e, ir neribokime Europos nei, e, nei de, kompiuterinės debesijos, nei kitų aspektų. Tiesiog leiskime viskam aukti. Ačiū. Pusantros minutės kolegai Peterson. Ačiū. Ir noriu visų pirma padėkoti abiems pranešėjams už puikų darbą, rengiant šį svarbų dokumentą. Vis daugiau europiečių e, ateina į internetą, iškyla naujų problemų. Kaip apsaugoti duomenis ir informaciją? Kaip apsisaugoti patiems, e, nepažydžiant pamatinių e, teisų bei žodžio laisvės. Džiaugiuosi tuo, kad pranešime akcentuojama e, kodavimo svarba, kad tai yra priemonė užsitikrinti privatumą ir e, pamatinį saugumą. Pranešime taip pat raginama už užtikrinti, kad e, neatsirastų cenzūra ir kad nebūtų pasikesinta į žodžio laisvę internete e, apribojant paslaugos teikėjų atsakomybę. Neturėtume versti teisi, paslaugos teikėjų platformų nuolatos stebėti ir kontroliuoti e, platformos turinį, ieškant neteisėtų dalykų tos platformos neturėtų tapti e, teisės saugos institucijomis pakaitinėmis. Ir turime nepamiršti, kad nors ir kuriame bendrą skaitmaninę Europos rinką, e, savo elgesio ir reakcijos internete nepribojame vien europinėmis platformomis. Būtent dėl tos priežasties turime užtikrinti saugų tarptautinį duomenų perdavimą. Ir noriu pabrėžti, kad tai aktualu ir dėl to, kad šiuo metu siekiame susitarti šią temą su amerikiečiais ir užtikrinti teisinį iškumą Europos piliečiams, vartotojams ir verslui. Ačiū. Ačiū, kolegė Petersen, dabar maštalka. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jau čia girdėjome, internetas yra be nesvarbiausia komunikacijos forma, komunikacijos kanalas, nors ir yra įvairiausių kliučių. Ir nors mano frakcija pritarė skaitinės bendrosios rinkos idėjoms, norime atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias problemas, kurias reikia nugalėti. Pavyzdžiui, domenų apsauga, vartotojų apsauga, kuomet jie perka kažką bendroje rinkoje, ar turi reikalų su viešosiamis institucijomis elektroniniu būdu. Taip pat e, reikia kalbėti ir apie žmonės, kurie dirba skaitminė būdu iš namų, jų teisės taip pat reikia apsaugoti. Bendroji skaitinėje rinka turi turėti ir socialinę dimensiją. Ačiū. Labai ačiū, kolega. Vieną minutę kolegai Reiman. Ačiū, ponia pirmininkė. Vėlyvoje diskusijos fazėje noriu pasakyti kai ką naujo. Mes neturime kalbėti ne tik apie ekonomiką ir skaitmenę rinką, reikia kalbėti ne tik apie mūsų vartotojų teisės, tačiau apie mūsų piliečių teisės. Geogra geografinis blokavimas reiškia, kad ne visi visi ES piliečiai gali matyti tą patį turinį. Ir tai nėra tik ekonominio pobūdžio klausimas. Tai yra klausimas, ar mes galime laisvai e, prieiti prie to informacinio turinio, kurį, prie kurio prieina kiti. Anksčiau nebuvo įmanoma kai kurių dalykų turėti, kai kas gamindavo, o, um, o dabar žodžio laisvė turi būti naujai formuojama. Reikia užtikrinti, kad visi žmonės gautų tuos duomenis, kurie egzistuoja. Čia dar reikia daug ką nuveikti. Ačiū kolega Reimon. Dabar vieną minutę poniai Parker. Ačiū pirminkė. Diskusija ir balsavimas dėl šio pranešimo yra visiškas parlamento laiko švaistimas. Ne tik dėl to, kad aš nepritariu daugeliui aspektų, kuriant e, skaitinę rinką, bet prieš balsavimą komisija jau užnugarėje dirba, kad skubiai patvirtintų teisės aktus siekdama savo tikslų. Ir skubant padaroma klaidų, o mes, vartotojai, verslas, turės patirti prastų teisės aktų naštą. Pavyzdžiui, prisiminkime PVM taisyklių pakeitimus skaitmeninėje sferoje. Tai yra schema, kurią sukūrė biurokratai, neturėdami jokios patirties versle. Ir e, nestebina tai, kad praėjus metams šis ES pasiūlymas tūkstančius verslo įmonių privertė uždaryti krautuvėlės toje viduje, vidaus rinkoje. Vietoj to, kad pripažintume pralaimėjimą, e, pranešime minima, kad PVM taisyklių pakeitimas buvo sėkmingas. Tuo pat metu, kai ekonomikos augimas labai menkas, E, gėda kalbėti apie e, šią skaitinę rinką, kuri tarsi padidins piliečių pasitikėjimą. Labai ačiū kolegė, pusantros minutės kolegė Ferhain. Svarbu e, užtikrinti ekonomikos plėtrą ir skaitmeninė bendra rinka yra be galo svarbi, skleidžiant ir dalintis mokslo domenimis. Šis potencialas turi būti tinkamai išsemtas užtikrinant kultūrinę įvairovę ir e, užtikrinant, kad Europos ekonomika ir ateityje būtų konkurencinga. Kultūros ir kūrybos sektorius e, yra ženklinamas e, savo įvairialypės struktūros Būtina sukurti tinkamas vienodas teisinės sąlygas. Audiovizualinės medijos yra labai svarbios. Reikia sukurti vienodus standartus visoms priemonėms siekiant, kad būtų išvengta uh, rinkos iškreipimo. Kultūros komitetas savo nuomonėje pabrėžia, kad valstybės narės turi užtikrinti vienodą prieigą prie informacinio turinio. Reikia tokių taisyklių, kurios lemtų, jog kultūros klaida būtų užtikrinta. Reikia taip pat apsaugoti jaunimo teisės, būtina sukurti tokią e, vidaus rinkos strategiją, kuri užtikrintų ir asmens duomenų apsaugą. E, Domenų perkeliamumas taip pat be galo svarbus, tačiau negalima atsisakyti šio principo, negalima panaikinti teritorinio e, principo, būtina patikrinti įvairius aspektus, užtikrinant autorių teisų apsaugą. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Viena minutė kolegai Tošanovskį. Ačiū, pana pirmininkė. Kadangi su socialdemokratų šešėlinis pranešėjas, aš e, daug dėjau pastangų, kad e, rengiančiai pranešimą labiausiai būtų atsižvelgiama į piliečių poreikius. Skaitminių technologijų atsiradimas sudaro galimybę smulkiam verslui konkuruoti su stambiamis įmonėmis. Tai yra labai svarbu jauniems Rumunijos verslininkams, tačiau ne vien tik tai. Taip pat būtina e, gerbti pagrindinės piliečių teisės ir atsižvelgti į šį aspektą, plėtojant atitinkamas technologijas bei užtikrinti duomenų kontrolę. Todėl būtina numatyti griežtas sankcijas už netinkamas mens duomenų naudojimą ir griežtai reglamentuoti jų perdimą trečiosiams šalims. Skaitminė rinka turi didžiulį potencialą, tačiau jį reikia tinkamai išnaudoti. Ačiū. Ačiū kolegai Tošinovskui. Ar sutinkate atsakyti į kolegos Bonano klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Prašau, ponė Bonano. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti kolegos, jis kalba apie, kalbėjo apie sankcijas, ką jis turi omenyje ir kokios sankcijos galėtų būti pritaikytos e, tų asmenų, kurie internete vykdo nusikalstamą veiklą atžvilgiu. E, aš noriu tik taip patikslinti, kad aš esu Emilijan Pavelo, ne Tošinovskis, sako kalbėtojas. atsakymus į klausimą. Mes e, privalome užtikrinti, kad e, tie asmenys, kurie pažeidžia piliečių teisės netinkamai naudodami asmens duomenis, būtų nubausti. To turi būti suinteresuotas tiek privatus sektorius, tiek ir valstybės narės turėtų būti suinteresuotos saugoti ir apginti asmens duomenis. Pirmininkas, ačiū kolega Pavelai. E, atsiprašau, kad supainiau jūsų pavardę. Dabar steiksiu žodį ponui Tošinovskiui. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Šiandien jau buvo minėta, kad e, skaitmeninė rinka daro įtaką pasaulio ekonomikos augimui. Skaitmininė rinka, skaitminės technologijos yra labai svarbios ekonomikos vystimuose, todėl būtina skaitmininė rinka visais būdais skatinti ir šiame procese turi dalyvauti visi suinteresuoti subjektai. Reikia aktyviau skatinti skaitminės rinkos kūrimą. Tačiau kyla klausimas, kaip galima sudaryti vienodas sąlygas e, ten, kur galioja skirtingi tarifai ir skirtingi mokesčiai. Taip pat turime daugiau dėmesio skirti skaitminės rinkos saugumui ir veiklos greičiui. Bet kokiu atveju reikėtų šalinti kliūtis, kurio, kurios trukdo šiam procesui. Pone Šakė dabar. Ačiū, mane pirmininkė. Iš tiesų, šiame dokumente yra išvardyta daugybė tikslų, ką reikėtų pasiekti, kad sukurtume bendrą skaitmeninę rinką arba skaitmeninę erdvę Europoje. Šiais sunkiais laikais turime pažadus dalyti realistiškus, kalbėdami apie inovacijas, apie stiprią žinių ekonomiką, nes tai yra labai svarbu interneto vartotojams ir taip pat startuoliams, kad jie galėtų pas mus veikti ir neišvyktų visi į silicio slėnį. Mums reikia ieškoti praktinių sprendimų, kaip suvienodinti 28 skirtingus siuntinių pristatymą, vartotojų apsaugos, duomenų perdavimo įstatymus. Taip pat turime e, remti ir, ir gerbti žmogaus teisės, sąžiningos konkurencijos sąlygas nes tai yra labai svarbu, nepaisant vykstančios technologinės revoliucijos. Atviras internetas, atviri duomenys, laisvas duomenų perdavimas, tai yra svarbu. Bet e, ne privati teisėja sauga, štai kas yra svarbu europiečiams ir visiems pasaulio žmonėms. Taip pat turime dėmesio skirti tarptautiniams dalykams, tokiem kaip interneto saugumo stiprinimas, žmonių teisų apsauga internete. Dėkui. Toliau vieną minutę ponui Helmer. Pone pirmininkė, šiuose pasiūlymuose yra keletas dalykų, kurie bus labai populiarūs tarp balsuotojų. Aš tikrai labai apsidžiaugčiau, jeigu gaučiau prieigą prie BBC tarp tam tikrų reportažų, būdama Strasbūrė ar Briuselėje. Tačiau mes turime būti atidus, kad e, nesumažintume išteklių reikalingų žiniasklaidai skleisti informaciją. Ir manau, kad toks reguliavimas, reglamentavimas iš viršaus į apačią dažnai nepasiteisina, o dabar apie tai kalbame. Taip elgdamiesi mes nesižvelgsime į valstybių narių e, poreikius. O reikia stengtis, kad internetas veiktų sklandžiai visoje Europoje. Ir mes manome, kad tam reikalingas koordinavimas būtų pasiektas bendradarbiaujant valstybėms narėms, o ne planuojant visko centralizuotai iš ES centro. Kaip kolegos ir sakė, mums reikia pasaulinio, o ne tik tai europinio sprendimo. Dėkoju kolegai Helmer. Toliau pusantros minutės ponė Kasilo Vera. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Jau daug buvo pasakyta bet aš norėčiau susitelkti ties vienu aspektu, kuris, mano nuomonė, yra labai svarbus skaitmeniniai ekonomikai ir skaitmeniniai rinkai. Tai yra bendras vaizdas. Manau, mes turėtume pažvelgti į duomenų klausimą. Duomenys yra labai svarbus, kuriant ir plėtojant skaitminę ekonomiką. Reikia analizuotis, keistis duomenimis Keitimasis duomenimis yra vienas iš pagrindinių ramščių. Ir duomenų analitikai tampa viena populiariausių profesijų pasaulyje. Tai buvo įvardyta ir pasaulio ekonomikos forume. Tai yra be abejo tiesa, tačiau mes turime atsižvelgti ir į tai, kaip duomenys yra perduodami. Jie yra perdodami, jie cirkuliuoja, keliauja per įvairiausius tinklus. Šie tinklai sudaro skaitminės ekonomikos infrastruktūrą. Juos galėtume palyginti su keliais e, kelių transporto srityje. O čia skaitminėje ekonomikoje duomenys keliauja specialiais duomenų perdavimo tinklais. Ir todėl reikėtų suteikti pirmenybę mobilių tinklų plėtojimui Reikia skatinti inovacijas ir investicijas, kadangi ekonomika jau taip patiria didžiulę konkurenciją. Dėkoju. Pone Delkastilio Vera. Toliau pone Senalova. Vieną minutę jums. Ačiū. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos kalbu kaip transporto reikalų komiteto šešėlinė pranešėja. Yra įvairiose sritise įvairiausių iššūkių, transporto sektorius yra vienas iš pirmųjų sektorių, kur buvo įdėktos naujos e, technologijos ir iš tiesų skaitmeninimas e, atneša daugiau saugumo keliautojams, taip pat e, juo remiantis galima padidinti turizmo sektoriaus efektyvumą. Nors dar gebėjimų šios rytyje trūksta, bet naujos technologijos transporto sektoriuje yra naudojamos. Todėl mums reikia stengtis skatinti tai ir toliau ir stengtis, kad neatsirastų kliūčių naujų technologijų naudojimui. Pasaulis internete ir realus pasaulis negali būti traktuojami atskirai. Ir pabaigai norėčiau pasveikinti abu pranešėjus, parengus puikų pranešimą. Dėkui. Ačiū poniai Senalovai. Toliau vieną minutę poniai Adinolfi. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Mano akimis šis dokumentas yra praleista proga. Mes nuveikėme mažiausiai, kiek tik galėjome, nepasinaudojame tomis galimybėmis, kurios mums buvo atsiverusios. Kalbos ir diskusijos apie skaitmeninę rinką turi visų pirma suktis apie Europos piliečius. Mes turime kalbėti apie žmogaus orumą ir apie pagrindinės teisės, kurios yra išvardytos e, žmogaus teisų hartijoje. Čia turiuomenyje teisė į privatumą, saviriškos laisvą, nediskriminaciją. Tai yra tik tai keletas aktualių teisių. Bet mes turime, žinoma, suprasti ir tai, kad e, kalbant apie ES demokratijos gyvavimą, skaitmenė rinka atvers naujas galimybės. Jie atvers naujas galimybės ir ekonomikos augimui. Ir čia reikėtų pabrėžti, kaip šios dvi sritis yra tarpusavėje susi susijusios. Svarbiausia yra demokratijos ir ekonomikos augimas. Dėkui, toliau pusantros minutės poniai Komi. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Dirbant Europos parlamente, kai nagrinėjome šį labai svarbų pranešimą, pamačiau, kad tai yra pirmas žingsnis. Žinoma, tai nebus pakankamas žingsnis, visą laiką yra kur tobulėti, bet kalbame apie tai, kas yra tikra demokratijos išraiška. Ir pranešimas buvo parengtas beje po ilgų diskusijų. Buvo nelengva suderinti įvairiausius interesus. Aš buvau bendros rinkos skirtos prekiams ir paslaugoms to pranešimo pranešėja ir prisimenu, kaip pirmininkas Junkeris sakė, kad skaitminė rinka yra mūsų pagrindinis prioritetas ir jo komisija tam ketina skirti pagrindinį dėmesį. Aš sutinku, kad tai yra tinkamas kelias, bet reikia to keliu ir eiti. Geografinis blokavimas, autorios teisės, PVM, audiovizualinės paslaugos, Aš čia netęsiu, nors tas sąrašas yra labai ilgas. Tai yra temos, į kurias turime ir toliau gilintis. Manau, kad kasdienis gyvenimas visur naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis. Tiek jūriniai asmenys, tiek fiziniai asmenys jomis naudojasi ir mes neturėtume užsimerkti prieš visą tai, kas vyksta konkurencija šios rytyje taip pat labai arši. Pavyzdžiui, JAV jie labai stipriai pirmauja. Taigi, kol kas dėkoju visiems ir teskime darbus toliau. Dėkui, ponė Komi, toliau ponas Stalė, pusantros minutės. Visų pirma, norėčiau palinkėti bendra pranešėjui, e, bendra pranešėjai linksmo gimtadienio. Sveikinu gimtadienio progą. Skaitmeninė bendroji rinka turi didelį potencialą, yra 500 milijonų žmonių 28 valstybėse ir e, kalbama apie 100 milijardų e, do, e, eurų ir Nesvarbu, kur gyvenate, ar Škotijos e, kalnuose, ar Glasge, ar Edimburge, visur e, galite naudotis e, tokiais pranašumais. Bet turime pagalvoti ir apie kokybę, kas dėl įgūdžių reikia užtikrinti, kad nebūtų pernelik didelio įgūdžių atotrukio, kuris būtų kliūtis. 55 tūkstančiai laisvų darbo vietų IKT e, sektoriuje e, egzistuoja Junktinėje karalystėje ir turime užtikrinti, kad e, įgūdžiai būtų ugdomi, kad tos vietos būtų užimamos ir kad būtų įgyventinami tikslai ir išnaudojamas potencialas. Ačiū. Dėkuoju kolegijai Starer. Dabar pusantros minutės, ponė Nibler. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo ir taip pat, kaip ir anksčiau kalbėjusiu kolegą, noriu pasveikinti Evelyn Gebart su gimtadieniu. Skaitmeninės rinkos kūrimas mums rūpės 2016 metais, turbūt per visus metus ir mes smarkiai atsiliekame šioje srityje, ypač turint omenyje, kad 44 procentai namų ūkiai neturi prieigos prie plačiajuosio greito eigio interneto, taigi būtina plėtoti infrastruktūrą, tik tai 40 procentų mažų vidutinių įmonių dėl rinkos apribojimo savo prekes siūlo įsigyti internetu ir reikia tas kliūtis šalina, taip pat, e, šalinti taip pat mokesčių e, įstatymai turi būti labiau derinami, ypač e, pridėtinės vertės mokesčios srityje, mokėjimo direktyvos nuostatas būtina gyvendinti, tačiau taip pat labai svarbu sukurti atitinkamą ekosistemą startuoliams ir e, investicijų kapitalų ir šiuo metu yra rengiamas didelio masto konferencijai tarptautiniai, kuri nagrinės e, skaitinės rinkos aspektus. Mes turime steigti galimybę kūrybingiams naujiems žmonėms gyveninti savo planus Europoje ir užkirsti e, kelią jiems išvykti į jungtinės valstijas. Ačiū dabar Kalbės vieną minutę kolegė Toja. Ačiū pirminkė. Manau, kad e, vystantis skaitmeniniai e, rinkai e, visiems jos pranašumams mums reikia visų pirma pagalvoti apie telekomunikacijų rinkos pertvarkymą. Lauksime naujos, naujo telekomunikacijų rinkos struktūros pasiūlymo, kuriuo tikimės iš komisijos ir manome, kad e, reikia jau galutinai parengti telekomunikacijų rinkos reglamento kontekstą. Be to nereikėtų pamiršti apie didmeninę rinką, nes kitaip negalėsime įgyvendinti skambučių ir ryšio paslaugų užsienyje, roamingo paslaugų gyvendinimą. Tam reikia skirti ypatingą dėmesį. Norėčiau dar trumpai pabrėžti, kokia svarbi bendroji skaitmeninė rinka gamybai, gamybos pramoniai. Ačiū labai dabar, ponia Paunova. Ačiū pirminkė. Dedame labai daug pastangų, atliekame didelį darbą, laiko nedaug, bet Europos parlamentas pademonstravo, kad e, turi stiprią politinę valią, kad sukurtų bendrąją skaitmeninę rinką Europoje. Tai vienas svarbiausių ES projektų. Deja, šis e, pranešimas nėra pakankamai ambicingas. Vis dėlto jame pateikiama naudingų gairių dėl e, būsimosios Europos komisijos skaitmeninės strategijos. Reali ir skaitmeninė rinka visų pirma susijusi su vartotojų aps, e, teisų apsauga ir e, reikia užtikrinti, kad internetu vartotojų teisės būtų apsaugotos taip pat gerai, kaip ir realioje fizinėje rinkoje. Mm pasitikėjimas paslaugomis internetu e, padidintų bendrą pasitikėjimą skaitmeninė rinka Europos Sąjungoje ir tai padėtų sėkmingiau įgyvendinti elektroninę e, valdžią, įvairias elektroninės valstybės paslaugas. E, aiškiai esame pasakę, kad esame įsipareigoję sukurti skaitmeninę rinką ir mums svarbu didinti pasitikėjimą, nes tai svarbu ekonomikos augimui, konkurencingesniai Europai, jaunimui Europoje. Tai svarbu, kad būtume matomesni pasaulio rinkose ir norėčiau padėkoti savo e, komitetų ir pranešėjų. Dėkoju. Ačiū labai. Pone Paunova, dabar vieną minutę, pone Kosta. Ačiū pirminkė. Labai svarbu, kad būtų sukurta tokia bendrosios skaitminės rinkos strategija, todėl norėčiau padėkoti e, bendrapranešėjams, poniai Kalas ir poniai Gebhardt. paslaugos ir prekės gali laisvai judėti, bet nereikėtų pamiršti apie mm, mokymą, apie turinio rengimą. Labai svarbu taip pat spręsti autorių teisų problemas, etėmis problemas, e, geografinis blokavimas, taip pat labai svarbus aspektas. Reikia sukurti subalansuotą požiūrį į e, visus šiuos dalykus, į be kitoko audio ir e, vaizdo medžiagą, e, kuriant skaitmeninės platformas, būtina užtikrinti, kad veiktų uh, vartotojų sąsajos pagal VMS direktyvą ir e, tokiu būdu e, galime be kita ko padėti saugoti Europos įvairovę. Ačiū poniai Kostė. Dabar pusantros minutės e, ponas Koelio. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Manau, akivaizdu, kad interneto ir elektroninių komunikacijų sparti plėtra keičia ir mūsų gyvenseną, mūsų ekonomikos veikimą. Turime neatsilikti nuo šių pokyčių ir ES turi e, jau pereiti prie suskaitmenintos e, rinkos. Negalime prarasti galimybių, kurios yra labai svarbios mūsų įmonėms, ypač MVI. E, ir vartotojams taip pat. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad į prioritetus įtraukė bendrosios skaitminės rinkos strategiją. Apskritai tai gera strategija, bet reikia dar paderinti, patikslinti, kad e, būtų sumažintas bendrosios rinkos teisinis e, susiskaldimas. Svarbu, kad pasiūlymas būtų gyvendinamas harmonizuotai nes kitaip e, galime tiesiog e, išvaistyti nemažai laiko, o to sauliaisti negalime. Yra naudingų pasiūlymų dėl e, prekių pardavimo internetu, dėl skaitmeninio turinio tarp valstybinių mastų. Manau, kad svarbu eiti ir toliau šiuo keliu. Taip pat reikėtų skirti dėmesio duomenų perkeliamumui saugumui internetu, asmens duomenų apsaugai, tai turi mums rūpėti visų pirma skaitminė rinka, kuri neapsaugo vartotojų, piliečių, bus tiesiog e, žlugusi rinka. Ačiū dabar, e, ponia Ulfskok, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė, kaip ir e, kiti kalbėtojai, manau, kad skaitminė revoliucija tikrai labai svarbi ir daro poveikį su žinių įgyjimo būdams, mūsų kasdieniam gyvenimui Žinoma, dėmesys e, sutelkiamas į keliaujančius vartotojus, bet e, turėtume pagalvoti ir apie poveikį, kuris daromas darbo rinkai. Apie tai dažnai pamirštama. Bendroji ekonomika sukuria tam tikrų galimybių, bet e, sukelia ir sunkumų santykiuose tarp darbdavių ir darbuotojų. Dė, veikia tai, kaip taikomi darbo teisės aktai, taigi atsiranda įvairių naujų iššūkių, rizikos rūšių darbo srityje. Lankstesnės darbo sąlygos gali būti labai geras dalykas, tačiau neturėtume užtikrinti didesnį lankstumą suskaitmeninant ir e, taip sukuriant e, mažiau stabilias darbo vietas. Ačiū e, poniai Ulfskog, dabar ponas Kėlė pusantros minutės. skaitmeninės e, sektorius e, vis didesnė vieta užima mūsų gyvenimuose, neturėtume apie tai pamiršti, bet e, dabar jau dešimtmečiais veikia tokie gigantai kaip Google, kaip Facebook, tikrai atsiliekame nuo Junktinių Amerikos valstijų, nuo Azijos šioje srityje ir dabar būtų svarbiausia sparčiai juos pasivyti ir vystytis 28 e, e, atskirų rinkų mums nebereikia. Reikia viskas suderinti, spręsti tokius klausimus, ypač kaip geografinis blokavimas ir kitus. Taip pat turėtume įdėmiai pagalvoti apie tai, kaip e, užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą mumis pranešėjai e, dalyvauja kitų komitetų trialogę, e, kitų komitetų veikloje trialogę ir mums būtina jau imti viską į savo rankas, suvaldyti šią situaciją ir užtikrinti augimą Europoje. Bendroji skaitmeninė rinka, jeigu teisingai ją gyventinsime, atneš 450 e, milijardų Europos ekonomikai. Tai didžiuliai pinigai ir žinoma privalome užtikrinti, kad e, viską padarysime tinkamai ir sukursime e, visą e, bendrąją skaitmeninę rinką. Ačiū. Dėkoju ponui Keli, dabar ponas Danti. Ačiū. Pirminkė, skaitinė revoliucija jau pakeitė mūsų gyvenseną. Kaip e, visi tokie dalykai, e, tai mums e, sukuria daug galimybių ir sukelia kartu daug iššūkių. Tai turi didelį potencialą rinkai, ekonomikai, vartotojams. Jau mūsų gyvenime nemažai įvairių naujų atradimų, naujų pokyčių, bet Europa turėtų neatsilikti. Kai kalbame apie e, skaitmeninį pasaulį, dažniausiai man galvojame apie e, silikono e, slėnį, o ne kuri nors regioną Europoje. Reikia investicijų, kad e, galėtume atsigauti, atrasti save iš naujo ir e, pasiekti pakankamą lygį, kartu nepamiršdami apie mūsų kultūrą, apie jos e, grožį ir įvairovę. Turime dabar stengtis pasivyti pokyčius ir e, tapti lyderiais. Ačiū, ponui Danti. Dabar vieną minutę, ponia Galpelč. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti panešėjas ir palinkėti Evelyn Gebhardt gražaus gimtadienio. Jos puikiai padirbėjo, pranešimas labai geras. Norėčiau paminėti um, dalyką, kuris dar nebuvo paminėtas, tai apmokestinimo klausimai. Atsiliekame taip pat ir reglamentavimo srityje, todėl uh, komisija turėtų reglamentuoti šią sritį tam, kad užtikrintų uh, tinkamą vartotojų apsaugą, saugumą. Kalbant apie elektroninės prekybos apmokestinimą, tai būtų ypač svarbu, svarbu užtikrinti tinkamą reglamentavimą, nes kiekvienas šios ryties aspektas gali kelti savų problemų. Kartu svarbu užtikrinti, kad nebūtų prilik daug biurokratijos MVI ir kitoms įmonėms. Ir svarbu, kad visą tai dėrėtų su atitinkama rinkos strategija. Ačiū. E, dabar ponia Rozier, vieną minutę. Merci, monsieur le président. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, ne tik dėl to, kad šiandien jos gimtadienis, tačiau taip pat ir už puikiai parengtą pranešimą, už jo kokybę. Aš e, noriu pakalbėti apie sektorių, kuris yra labai svarbus e, Europai, tai yra kultūra. Ir e, mes norime naudotis kultūros gerybėmis ir paslaugomis iš karto visur ir uždyką. Tačiau e, kyla klausimas, e, kokie bus mūsų pasirinkimo tokio padariniai. Nes įsivaizduokime, kad menininkas negaus atitinkamo atlygio tam tikroje teritorijoje už savo meno kūrinius, nepaisant to, kad e, žmonės galės jais, tais meno kūriniais grožėtis. <clears throat> Taigi, manau, kad Mes e, turėtume dabar e, būtent skirti labai daug dėmesio kultūros sektoriui ir menininkų poreikiams. Ačiū, kolega Klum dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, aš e, esu šešėlė pranešėja transporto turizmo komitete, <clears throat> skaitmeninimas, transporto sistemos susaveikumas yra pagrindinės prielaidos tam, kad tos sistemos būtų naudingos ir e, veiktų, atnešdamas naudą tiek e, vartotojams, tiek e, verslui, tiek įmonėms visoje Europoje, tam, kad verslas galėtų plėtotis, veikti veiksmingiau e, Europoje, efektyviau, kad būtų sukūrima daugiau naujų darbo vietų, todėl būtina mažinti biurokratinę naštą, ypač toms įmonėms, kurios e, dirba logistikos srityje, pristato prekes. Reikia atitinkamų skaitmeninių sprendimų užpildant e, muitinės deklaracijas ir e, tokiu būdu mes geriau pasinaudotume darbo vietų kūrimo potencialu kalbėta yra nutraukiama. Ačiū kolegai Klum, dabar kolegai Jekonsarė vieną minutę kalbėsiu. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešėjos Kalas ir Gebhardt labai išsamei šią temą išnagrinėjo ir aš manau, kad, kaip minėjo komisijos atstovas, reikia toliau tęsti mokslinius tyrimus, įvertinti viskaminės ekonomikos poveikį kultūrai, švietimui, bendrai ekonomikai. Tokiu būdu mes galėtume užkirsti kelią nepageidaujamam skaitmeninės ekonomikos poveikiui kitiems sektoriams reikia nustatyti todėl e, skaitmės rinkos priežiūros aiškius ir griežtus standartus, turime vertinti didžiosius duomenys, algoritmus. Taip pat e, reikia stiprinti vartotojų pasitikėjimą, nes tai yra labai svarbu, norint geriau pasinaudoti šios technologijų revoliucijos teikiamais privalumais. Ačiū kolegija Konsarė, dabar kalbės Koraca Bilt vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Baigiama kurti bendroji rinka leis mums greičiau pasiekti ekonomikos augimo ir sukurti naujų darbo vietų. Todėl turime pašalinti skaitmeninės kliūtis ir e, sienas. <clears throat> Vartotojai neturi mokėti du kartus už e, tas pačias gaunamas paslaugas priklausomai nuo to, kokia Europos dalyje jie gyvena. Todėl mes turime sukurti vieną bendrą skaitmeninę rinką. Europa taps konkurencingesnė patvirtinusi paprastas šiuolaikinės aiškės taisyklės. Mūsų problema yra ne inovacijos, mūsų problema yra susiskaidimas. Mes turėtume nelėtinti pasidalomosios ekonomikos, o turėtume didinti skaidrumą. Taigi tos pačios taisyklės turi galioti paslaugos teikiamams internetu ir neprisijungus prie interneto. Mes tą teisinį vakumą turime kuo greičiau užpildyti, nes laikas nelaukia. Ačiū, ponė Karacibil, dabar vieną metą kalbės kolega Sorinio, ponė pirmininkė, komisijos nary. Europos Sąjunga turi pristaikyti prie skaitmeninės rinkos, prie skaitmeninės revoliucijos. Labai svarbu sukurti europinį skaitmeninį identitetą, atsižvelgiant į tokius aspektus kaip lyčių e, lygybė, lygios galimybės, nuomonės e, reiškimo laisvė, <clears throat> asmens duomenų apsauga. E, visuotinės svarbos paslaugų e, tiekimo veiksmingumą ir saugumą. Šio pranešimu įnešamas labai svarbus indėlis į visus šios darbus, kurie dar mūsų laukia. Skaitmeninės rinkos sukūrimas atvers naujas galimybės investicijoms, darbo vietų, kūrimui, ekonomikos augimui. Tačiau aš manau, kad e, pač dabartiniais e, nusivylimą laikais e, skaitinė rinka galėtų mus sutelkti, mobilizuoti ir tai taip pat yra labai svarbu. Ačiū kolegai Zorinio. Dabar užsiregistravo 20 kolegų kalbėti pagal procedūrą. Prašau žodžio. Taip pat prašo žodžio kolegos, kurie atvyko į posėdį tik tai prieš jo pabaigą. Ir aš dabar suteiksiu žodį šešiems kolegoms ir kalbės tie, kurie visą laiką sėdėjo salėje ir kurie dar neturėjo galimybės pasisakyti. Dabar pirmoji kalbės kolegė Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, skaitmeninė bendroji rinka kaip buvo minėta, atveria naujas galimybės prekybai, vystimuisi, kultūrai. Europos parlamentas ir Europos komisija tol turi priimti atitinkamus strateginius teisėkuros sprendimus ir pranešime būtent jie yra siūlomi. Aš įvardinčiau du prioritetus. Man labai patinka pasiūlymas saugoti autorių teisės. Žinoma, vartotojai turi teisę pasinaudoti vėriais meno kūriniais ir kitomis skaitmės paslaugomis, tačiau jos turi būti kokybiškos, neužtikrinus autorių teisų, neapsaugojus tos kokybės nesukursime. Taip pat vaikų apsauga interneto erdvėje yra labai opus klausimas būtina pasitelkti tiek e, techninės, tiek teisinės priemonės, kad tai būtų užtikrinta ir komisija raginu atitinkamų veiksmų imtis nedelsant. Dabar kolega Blanko Lopės kalbės. Ačiū pirmininkė. Skaitmeninimo procesas tiesiog viską užtvindė. Europoje, tačiau Europa turi pasinaudoti šio proceso potencialu. Vėl būtina atsisakyti tokių dalykų kaip geografinis blokavimas, kurį aš palyginčiau su tarptinklinio ryšio mokesčių, kurį taip pat būtina panaikinti. Mūsų smulkusis verslas turi turėti galimybės visapuškai išnaudoti skaitminės rinkos galimybės. Taip pat turime skatinti kultūros sektorių, skatinti savo kūrėjus, nes priešingų atveju mes negalėsime kalbėti apie vieningą bendrą Europą. Europa mums atveria naujas galimybės ir turime jomis pasinaudoti. Kolegė Tomašič dabar kalbės. Ačiū. Skaitmeninės rinkos potencialas yra didžiulis, galima prekybą vystyti, ją, taip pat kurti naujas darbo vietas, tai yra tik tai keletas privalumų, kuris galėsime pasinaudoti, todėl turime daugiau investuoti į naujoviškas technologijas. Aš visiškai nebejoju šio proceso baigtimi, tačiau politikai privalo suvokti kad e, šią rinką reguliuoti ir reglamentuoti reikia netaip griežtai. Tačiau aš nukreipti dėmesį į nusikaltelių veiklą skaitmėje rinkoje internetu galima įsigyti ginklų, narkotikų, suklastotų prekių. Ir taip pat nusikalteliai koordinuoja savo veiklą internetu sukūrus bendrą skaitmeninę rinką kovos su nusikalstamumu iššūkis e, taps dar rimtesnis, todėl, todėl būtina suderinti ir atitinkamą kovos su jais metodiką, tačiau nebaudžiant tų, kurie nieko nenusikalto. Kolega Ropė dabar. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Parlamento rezoliucijos dėl bendrosios skaitminės rinkos strategijos tekste yra daug sveikintinų šūkių apie konkurencingumą vartotojų teisių apsaugą darbo vietas prekybos plėtrą bvp augimą. žinoma tai svarbu. noriu kartu atkreipti dėmesį ir į tai ko dokumente nėra tai neigiami rinkų skaitmenizacijos padariniai. omenyje turiu vietos rinkų nykimą produktų vienodėjimą kokybės mažėjimą ir žinoma vien į bvp augimą orientuotos žmogaus veiklos pasekmes klimatui. žinoma kai kas gali pasakyti kad tai yra natūralūs globalizacijos padariniai ir jie nebus labai neteisūs tačiau ir mes svarstydami bendros skaitmeninės rinkos strategiją turėtume numatyti priemones kaip skatinti kad vartotojo sprendimas pirkti internetu prekę lydėtų informacija apie jo sprendimo poveikį smulkiems gamintojams ir klimatui. Ačiū kolegai Ropiai, dabar kolega Šogor. Susiskaldžiusi Europa uh, užtikrinant uh, <clears throat> prieigą prie skaitmeninių paslaugų ir, ir prekių, aiškiai parodo, kad dabartinė situacija netitinka 21 amžiaus dvasios geografinis blokavimas, diskriminacija grindžiama internetiniais uh, protokolais, tik tai dar labiau iškraipo konkurenciją. Todėl Europos vartotojai negali įsigyti <clears throat> e, tam tikro e, skaitmeninių paslaugų turinio e, vienoje šalyje gyvendami, kai tuo tarpu jų kaimynai, kaimynai gyventis kitose šalise tokias galimybės turi. Aš manau, kad šio rinko atverimas sukurtų daugia kalbę Europą ją sustiprintų, taip pat sustiprintų e, kultūros e, sektorių. Ačiū, dabar kalbės kolegė Grapinį pabaigai. Pone pirmininkė, komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešimo autoriams ir visiems, kurie prisidėjo jį rengiant daugiau nei 2000 pakeitimų, tik tai patvirtina, kad kolegoms šis pranešimas buvo labai įdomus ir svarbus. Aš manau, kad teisės aktų suderinimas gali būti tik naudingas vartotojams ir mūsų e, piliečiams. Svarbu, kad į šį sektorių labiau įsitrauktų smulkusis verslas. Komisijos nariai, jūs minėjote 100 e, milijardų eurų kalbėdamas apie skaitminės ekonomikos augimo galimybės. Manau, kad būtina užtikrinti taip pat vartotojų teisės skaitmeninėje rinkoje, nes atskiras Europos regionuose galimybės e, naudotis internetu smarkiai skiriasi. Todėl manau, kad reikia bendromis pastangomis daugiau investuoti į skaitinę ekonomiką visoje Europoje. Ačiū kolegai Grapiniui. Baigėme dabar pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Ansipui apibendrinti diskusiją. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti visiems už tokias vaisingas diskusijas. Europoje mums pavyko sukurti bendrą realią rinką. Sugebėjome sugriauti tas sienas, kurios skyrė valstybės narės. Bet skaitmeninė bendroji rinka neegzistuoja. Ir todėl, kad mūsų ekonomika kiekvieną dieną tampa vis labiau skaitmeninė, mes matome, kaip tos sienos viena po kitos vėl iškyla tie barjerai, tos sienos kiekvieną dieną darosi vis aukštesnės. Iš tiesų reikia paskubėti. Čia Europos parlamente ir Europos komisijoje mes jau pateikėme pirmuosius du pasiūlymus praėjusį gruodį. Reikia suteikti prieigą, teisėtą prieigą prie skaitmeninio turinio savo piliečiams, todėl mes pateikėme vieną iš savo pasiūlymų. Antrasis pasiūlymas kalbėjo apie taisyklės. Užuot rinkusis 56 skirtingas taisyklės, mes siūlome nustatyti dvi taisyklės, kurios reglamentuotų internetinę priekybą fiziniais produktais ir skaitmeniniu turiniu. Kita pasiūlyma pateiksime dėl 700 MHz balandžio mėnesį. Ir tikiuosi, kad kovo mėnesį jau galėsime pateikti pirmieji pasiūlymą dėl pramoninio paketo, kur bus kalbama į KT prioritetų standartus. Ir balandį tikiuosi kad jau galėsime pateikti ir elektroninės valdysenos veiksmų planą ir taip pat dėl vartotojų apsaugos bendradarbiavimo šioje srityje pateiksime savo pasiūlymus taip pat dėl geografinio blokavimo ir siuntinių tarptautinio pristatymo. Birželio mėnesį pateiksime antrąjį pasiūlymą dėl autoriaus teisų. Ten bus kalbama apie geresnę tarptautinę prieigą prie skaitmeninio turinio ir taip pat ten kalbėsime apie bibliotekas, išimtis e, edukacinių, e, informacijos naudojimui edukaciniais tikslais, taip pat apie e, geresnės galimybės žmonėms su negale. Taip pat beželio mėnesį ketiname pateikti peržiūrėtą direktyvą dėl audiovizualinių paslaugų, taip pat dėl platformų vaidmens reglamentuojant ir kontroliuojant neteisėtą turinį internete. Toliau dėl privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių. Čia mes taip pat pareiksime taisyklės, kurios apims ir infrastruktūrą. Toliau lapkričio mėnesį pateiksime pasiūlymą dėl laisvo duomenų perdavimo, taip pat dėl PVM režimų, dėl privatumo užtikrinimo. Ir tikiuosi, kad gruodžio mėnesį jau nebereikės teikti naujų pasiūlymų dėl bendros skaitinės rinkos strategijos. Taigi dar kartą dėkoju visiems už labai vaisingas diskusijas. Jos labai pravers, kuriant bendrąją skaitminę rinką Europos Sąjungai. Dėkui. Dėkuoju komisijos nariui Ansipui, dabar dar steiksime žodį pabaigai pranešėjams, pradės kolegė Kalas, dvi minutės. Dėkuoju. Dėkuoju visiems už diskusijas. Mano galva labai svarbu, kad tiek daug komitetų įsitraukė rengiant šį pranešimą, teikia savo nuomonės, labai daug pavienių Europos parlamento narių išvardijo savo nuogastavimus. Taigi pasisakysiu dėl dviejų dalykų, kurie buvo paminėti. Visų pirma, manau, visi turėtume suprasti, kad internetas nėra didžiulis priekybos centras. Jis turi labai daug įvairiausių sluoksnių. Pavyzdžiui, kultūrinė įvairovė, inovacijos, moks. Yra taip pat ir elektroninė priekyba. Ji yra taip pat svarbi, bet vien tuo nėra apsiribojama. Kai kurie parlamento nariai skundėsi, kad pranešime kai kurios temos nėra pakankamai akcentuojamos. Aš manau, kad svarbiausia buvo pasiekti pusiausviros. Taigi visos temos yra paliestos ir jos yra apžvelgiamos laikantis pusiausviros. Taip pat kai kurie nuogastavo dėl to, kad netinkamas principas yra siūlomas, kalbant apie duomenų apsaugą. Aš manau, kad tas principas yra kaip tik tinkamas, nes duomenys juk nėra visi laikomi vienoje didelėje duomenų bazėje. Jie yra laikomi įvairiose mažose duomenų bazėse, kurios tarpusavyje komunikuoja, susisiekia Taigi, taip ir turėtų viskas funkcionuoti skaitmeninėje eroje, kad patys žmonės galėtų būti atsakingi už savo duomenis, palaikydami kontaktus su viešosiomis institucijomis. Ir taip pat, manau, labai svarbu tai, kad sistemos centre atsidurtų piliečiai, patys žmonės. Toliau dėl e, ekonomikos ir užimtumo taisyklių, jos keičiasi be abejo, bet mes manome, kad dabar tik auga autonomiškumas, kurio gali naudotis žmonės, jie dabar dirba ir patys savo, taigi tai yra teigiamas poslinkis. Dėkuoju visiems ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkui. Ačiū kolegai Kalas, dabar kalbės kolegai Gebhardt. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū taip pat ir sveikinimus su gimtadieniu kurių sulaukiau, manau, kad mes esame proceso pradžioje, kurdami skaitmeninę bendrą rinką, mūsų laukia dar labai daug darbų, todėl noriu padėkoti Europos komisijai už e, sutiktą informaciją apie kitus būsimus žingsnius ir apie tai, kaip jie bus žengti. Mėly kolegos, turėtume suvokti vieną dalyką. Norime sukurti skaitmeninę bendrąją rinką ne dėl jos pačios, o siekime, kad ji būtų naudinga mūsų žmonėms, mūsų piliečiams, ar kuriant e, kultūros vertybės, ar e, vartojant ką nors, ar dirbant, ar siūlant ir teikiant tam tikras paslaugas. Todėl turime pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis, kad šis procesas baigtųsi sėkmingai, tam, kad kontruodami pasaulio mastu skaitmėje rinkoje pasinaudotume atsiverinčiomis galimybėmis ir jos leistų mums kelti savo ekonomiką ir kurti naujas darbo vietas Europos Sąjungo. Būtent to mes turime pasiekti, tą turime sukurti, todėl turime būti daug ambicingesni nei komisija. Teikdamas savo pasiūlymus, kai kurie kolegos jau apie tai užsiminė ir dėsime bendrai pastangas, kad taip ir atsitiktų. Ir pabaigai dar norėčiau išsakyti vieną pastabą, tai kad nesusidarytų klaidingas įspūdis Pone Drožinski gyrėsi daugeliu pakeitimų, kurios teikė tiek komitete, tiek čia per plenarinį, plenariniam posėdžiui. E, tai yra tiesa, tačiau ji nedalyvavo ne viename posėdėje rengiant šį pranešimą ir nematėme nei jos, nei e, kitų jos kolegių diskutuojant apie pačią pranešimo turinį, todėl nenorėčiau, kad jūs susidarytumėte neteisingą įspūdį apie tai, kad jinai dirbo. Rengiančiai pranešimą nors iš tikrųjų taip nebuvo. Ačiū kolegai Gebhardt.